Ačiū. Dabar galime eiti prie štiškų pareiškimų. 61-2010 pristatė Brita Thompson, Elizabeth Lin, Ilda Figureiro, Karimadėlį ir Jacek Protasievič. Karimadėlį norėtų pasisakyti dėl benamių strategijos sukaupta dauguma parašų ir vėlgi pagal 123 taisyklę Tai bus nusiųsta atitinkamiems gavėjams. Tekstas priimamas. Pono Madelį. E, tiksliau dėlį. Ačiū pirmininkė, kolegos. Rita Thompson, Leslin, Ilda Figureiro ar pono Proteševičiaus vardu. Norėčiau jums visiems padėkoti už išreikštą paramą deklaracijai 61. Šiandien komisija pateikė pagrindinį iniciatyvą dėl kovos su socialinė skirtimi, su taip pat siekiama užtikrinti būstą benamiams, reikia imtis jau realių priemonių ir taikyti tokias priemonės, kurios padėtų pasiekti apčiokiamų rezultatų, kad iki 14 metų neliktų gatvėse benamių. Na ir linkiu Jums gerų kalėdų ir šių, gerų švenčių. Dėkuoju. Trijų kolegų vardu ponas Peitikainen, Sorbo ir Deivis vardu. Norėčiau labai padėkoti 400, 410 parlamentarų, kurie pasirašė rašytinę deklaraciją, kurią mes pateikėme, kurie paprašėme sustiprinti e, ryklių pelekų draudimą tai labai pažeidžiama rūšis, o jūrose tiesiog vyksta ryklių žudynės dėl jų pelekų. Pelekai numami, o ryklių e, kūnai tiesiog išmetami atgal į jūrą. Čia mes siunčiame aišku signalą, kuriame paprašome sustiprinti šios rūšies apsaugą. Ačiū. Dėkuoju, dabar eisime prie balsavimo. Balsavimas bus ilgas ir sudėtingas, taigi labai prašau jūsų susitelkti. Mes